dirbama toliau, gal kiek ilgesnė bus. Vakarieniai skirta pertrauka, nes naktinės sesijos dalis prasidės 21 valandą. Šio, šios dienos posėdžio protokolas yra išplatintas ir visiems pasiekiamas interneto tinklalapio